Nesupratau, bajeriuko, kodėl vokiškai viskas yra. Kur vokiškai? Pirmasis. Ai. Gracias.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 dichiaro ripresa la sessione del parlamento interrotta il cinque ottobre. sesija kuri buvo sustabdyta e, spalio penktą dieną tęsiama. kolegos prieš pradedant šios dienos sesiją norėjau e, atminti miškų gaisrų įvykusių